To... Pirmieji kolegos, norėčiau, kad visi susėstumėte savo vietas, nes tuoj pradėsime balsuoti. Dėkuoju. Αγαπητοί συνάδελφοι, τα συνοπτικά πρακτικά. Gerbėjai kolegos, gerbėjai kolegos, vakar dienos protokolas buvo visiems išplatintas ir jei turite kokį nors pastabų, prašau jas dabar išsakyti. Jei niekas jokių pastabų nepateikė, tuomet protokolas yra patvirtintas. Okay, we begin the votes. Taigi, pradedame balsuoti. Arba kitaip tariant, aš pradedu balsuoti, o tie iš jūsų, kas vis dar stovite, negalėsite prie manęs prisijungti. Pane Dekaiser, prašau, jums žodžių susiekimas. Ponas pirmininkė, aš iš tikrųjų nenorėčiau dar kartą komentuoti to, kas įvyko šioje salėje vakar. Tačiau yra visiškai nepriimtina tai, kad e, šioje salėje ponas Van Rompojus buvo įžeistas. Europos vadovų tarybos pirmininkas e, gali apsiginti. Be abejo, niekas tu nebejoja, tačiau man yra visiškai nepriimtina, kad e, įžeidinėjama yra mano šalis. Mano šalis yra viena iš uh, šalių, kurie įsteigė Europos Sąjungą. Ir yra visiškai nepriimtina, kad šioje salėje buvo neteisėtai apkaltintas Europos vadovo pirmininkas. Ir aš reikalauju, kad jo būtų atsiprašyta. Η μερίσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία επί της έκθεσης της κυρίας Βα... Gerai, kitas darbo tvarkės punktas yra balsavimas dėl ponios Valian pranešimo dėl energetikos infrastruktūros investicinių projektų Europos bendrijoje. Ponas Petinas dėl vedimo tvarkos. Dėkuoju, ponas pirminkė. Aš norėčiau pasiremti tą pačią taisyklę, kurią pasirėmė e, kolegė, kadangi jį kalbėjo apie mano kolegos pono Faradžą pareiškimus. Lisabono sutartis buvo patvirtinta e, be konsultacijų su piliečiais ir kai mano kolega apie tai atvirai pradėjo kalbėti, jis yra kaltinamas šmeištu. Ir mano šalis e, padarė, išsakė savo valią, tačiau tai niekas neatsižvelgia. Pone Bertinai, kolegė padarė e, pareiškimą dėl to, kas vyko vakar. Uh, O jūs pasirėmėt kitą taisyklę, kadangi jūs iš, uh, pareikalavote kalbėti dėl posėdžio vedimo tvarkos. Taigi kalbėjote neteisėtai. Pagal darbo tvarkai balsų.